Yes, we have to start the meeting. We are... Mm, pradėsime posėdį, jau vėluojame, bet norėjau pasižiūrėti, ar atsibudo šiandien mūsų nariai, ar išlipo iš lovos. Atrodo, kad kai kuriems pavyko tą padaryti, tai pradėkime posėdį. Norėčiau pasveikinti Tomą Beversą, kuris vadovauja užimtumo komitetui EMKO ir Toma Dominik, socialinės apsaugos komiteto e, pirmininką, angliškas trumpinimas yra SPC. E, pirmiausiai suteiksiu žodį ponui Beversui. Manau, kad daugelis iš komiteto narių žino kas yra jūsų organizacija, kokia jūsų vieta yra visoje sistemoje, bet gal pristatysite naujiems nariams komiteto trumpai jūsų um, santykius tarybą, jūsų vietą. Dėkoju, pirmininkė. Labas rytas. 148 sutarties straipsnis yra mūsų e, veikimo pagrindas. 98 metais buvome įsteigti, mes esame EPSCO tarybos pagrindinis parengiamasis organas, e, užsimame užimtumo strategijos klausimais. Ši strategija e, pirmiausiai atsirado Lisabono strategijoje, dabar yra Europa 2020 strategijoje ir Europos semestre. Tai reiškia, kad 17 metų jau veikiame, koordinuodami valstybių narių užimtumo politiką, siekdami konvergencijos ir didesnio veiksmingumo tos politikos. Nes iš tikrųjų negalima vieno, e, visų e, lipdyti ant vieno korpaliaus. E, daug dėmesio skiriame semestrui. Dabar yra paskelbta metinio augimo apžvalga ir užimtumo mes rengsime užimtumo ataskaitą ir rengsime tarybos išvadas. Tai yra pagrindinis e, EPSCO e, tarybos įnašas į pavasario vadovų tarybą. Jeigu žiais mėnesį, kai valstybės narės bus pateikusios e, reformų programas, mes peržiūrėsime jas ir paskui parengsime šalims kitų rekomendacijų projektus ir kalbėsime, ar nereikia jų pakoreguoti prieš jas pavarčiant birželį Liepą tarybos rekomendacijomis. Ir mes taip pat žiūrėsime, kaip gyvenimos rekomendacijos per daugia šalį stebėjimo procesą. Mes parengsime daugia šalį požiūrį apie pasiektą pažangą. Procesas yra griežtas, mes daug investuojame į jį Mūsų požiūris užtikrina, kad politikos e, priemonių plėtojimas yra, būtų aptariamas išsamei. Mes taip pat labai daug dėmesio skiriame e, patirčiai ir formuojame aiškės išvadas. Mes jau esame peržiūrėję e, tam tikras priemonės dėl jaunimo nedarbo gruodžio mėnesį. MKO tai yra svarbus uždavinys. Mes e, taip pat stebime, kaip gyvendama jaunimo garantija. Kitą savaitę žysime aktyvios rinko politikos priemonės, užimtuvo tarnybų reformas. Taip pat e, per ateinančias savaitės bus e, parengta kitų apžvalgų. E, Mes dirbsime su kitais komitetais, pavyzdžiui, švietimo komitetu dėl mokymosi visą gyvenimą, ekonominės politikos komitetu dėl atlyginimų ir darbo apmokestinimo. 2014 e, metais tų apžvalgų pagrindų mes pakoregavome e, komisijos rekomendacijų e, projektus, kuriuos mus pateikė komisija ir paskui patvirtino taryba. Mes taip pat užtikiname geresnį bendradarbiavimą tarp socialinių partnerių Europoje, su jais konsultuojamės e, dėl svarbiausių Europos semestro elementų ir jie tai labai vertina. E, Pradėjusi gyventi strategiją Europa 2020, mes kaip komitetas e, esame įsitikinę, kad darbas mūsų srityje turi būti toks pat arba geresnis negu e, kaip, kaip kitos sritys tarybos veiklos. Mes norime užtikri, veikti subalansuotai, koncentruotis į rezultatus. Esu tikras, kad tokios investicijos atsipirko EPSCO taryba. E, Europos semestre dėl valdymo dalykų tapo stipresnė ir prilyksta dabar ECOFIN tarybai. Toks pusiausviros e, siekis e, yra susijęs su tarybos sprendimais ir socialinės apsaugos komitetas taip pat teikia savo rekomendacijas ir mes su jumis e, konsultuosimės dėl tam tikrų dalykų. Europos e, strategijos 2020 tarpinė peržiūra kitas yra svarbus dalykas. Komisija pasiūlė pokyčių Europos semestro mechanikai ir mes dabar žiūrime į paskutinius pasiūlymus, kurie apims naujas integruotas gairės, apimančias užimtumo ir ekonominės politikos gairės. Mes turėjome galimybės EPSCO tarybai pateikti bendrą nuomonę iš mūsų abiejų komitetų ir spalį taryba patvirtino jas. Dabar e, vertinsime viską kaip vieną paketą. Dar norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į gairias. Tos gairės, ypač užimtumo gairės, yra esminis elementas atliekant peržiūrą. Jos apibrėžia kryptį Europos užimtumo strategijai ateinantiems metams. Jie susiję su mano komiteto pagrindinėmis užduotėmis ir mes iškart po to, kai komisija pateiks pasiūlymus, pradėsime dirbti. Mes taip pat e, norime, norėsime išgirsti jūsų komiteto nuomonę. MKO aiškiai sako, kad mes manome, kad Europos gairėmis reikėtų geriau naudotis. Per pastarosius penkerius metus to nebuvo. Tai yra sutartimi pagrista priemonė ir jos vaidina strateginį vaidmenį. Mūsų nuomonė reikia e, akcentuoti jas labiau, jos turi būti tvirtesnės, skaidresnės. Taip pat reikėtų išsamei Mm, galvoti apie tai, ar reikia e, minimalių tam tikrų įsipareigojimų, kaip pavyzdžiui dėl jaunimo garantijos. Dabar mūsų artimiausi ašdaviniai. 15 metais Europos semestras prasidėjo e, ir matome, kad darbo rinka išlieka trapi E, reikia galvoti, kai bus augimu, kol kas paklausa yra nedidelė ir tai gali pakengti ES ilgalaikiam konkurencingumui, nes žmonės praranda kvalifikacijas ir paskui sunku jiems vėl grįžti į darbo rinką. MKO šiame kontekste e, sveikina dėmesį įgyventinimui ir e, akcentą įgūdžiams metinio augimo apžvalgoje. Mūsų E, analizė rodo, kad socialinės reformos vyksta, jas reikia tęsti, kai kur stiprinti, tačiau e, praeis tam tikras laikas, kol tos reformos pradės veikti. Ir e, trumpalaikė perspektyvoje darbo rinka, kažin ar labai gerai, jos būklė pagerės. Ačiū dabar suteiksiu žodį Tomas Dominik, socialinės apsaugos komiteto pirmininkui. Jemembės. Ačiū pirmininkai, gerbimi parlamentarai, labai džiugu man šiandien būti čia, pristatyti socialinės apsaugos komiteto darbą, truputėlį apie mūsų istoriją. SPC tai yra mm, socialinės apsaugos komitetas, įsteigtas 2000-aisiais pagal sutartį ir mes mm, patarėme visais klausimais dėl socialinės apsaugos, dėl pensijų, sveikatos, mm, ilgalaikės globos. Mūsų e, darbas suteltas į du pagrindinius ramščius, kaip e, pirmininkė pristatė visų pirma, tai yra Europos semestras ir uh, indėlis į darbą pagal termin, tai yra terminis darbas dėl socialinės apsaugos iššūkių, su kuriais mes susidurėme Europos Sąjungoje ir paieška įvairių politikos sprendimų. Kaip ir kolegos užimtumo komitete dirba su užimtumo politika, socialinės apsaugos komitetas dirba Europos semestre dėl daugia šalės priežiūros, dėl šalims skirti, numatytų specifinių rekomendacijų gyvendinimo priežiūros, ypač pensijų ir socialinių socialinės ir ilgalaikės priežiūros rytyje. Taip pat teikiame įvairios nuomonės, taip pat ir dėl įmonių socialinės atsakomybės įgyveninimo. Ir po to taryba, pasiremdama mūsų rekomendacijomis, priima išvadas. MCO ir SPC abiejų komitetų darbas yra tikrai vertingas mūsų manimu. Mūsų komitetas, aišku, yra tik tai parengiamoji struktūra socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties rytyje. Mes atliekame parengiamą į darbą tarybai. Taip pat Dėl teminės peržiūros um, mes dirbame, mes įsigiliname į pensijų, ilgalaikės priežiūros, e, tinkamumą, ar semos yra adekvačios ir taip toliau. E, mes patvirtinome du svarbius pranešimus praeitais metais dėl e, ilgalaikės globos poreikių ir tinkamos globos visuomeniai. Toliau antras pranešimas dėl socialinės apsaugos sistemų Europos Sąjungoje, dėl finansavimo sistemų ir dėl išteklių paskirstimo efektyvumo. Šiais metais mes kelbėme pensijų adekvatumą saugumo pranešimą Numatome tai padaryti iki šių metų gegužės pabaigos. E, tame pranešime bus kalbama apie tai, ar pensijų sistemos yra adekvačios, ar yra tinkamos. Ir pranešimą reikėtų vertinti taip pat atsižvelgiant į um, PC kolegų um, pastabas dėl pensijų sistemo tvarumo. SPC taip pat parengė du pranešimus tarybai dėl um, tolesnių pamastymų. Visų pirma, dėl socialinio apsaugos sistemų peržiūros um, ES ir prioritetų kitiems metams. Šis pranešimas um, turi būti panaudotas tarybos nuomonėms dėl, saug, dėl augimo um, tyrimų. Taip pat kitas pranešimas yra dėl situacijos ES, dėl situacijos, kur reikia stebėti. Tai yra pagrindinis socialinės sistemos monitoringo instrumentas 2014 metai. Priti metai mums buvo labai svarbus, nes taryba paprašė mūsų pamastyti kartu su EMCO dėl um, Europos Europos 2020 metų strategijos tarpinio laikotarpio peržiūros, dėl to, kad Europa, Europa būtų daugiau socialinė Europa. Kartu su EMKO mes dirbame mm, šiais klausimais ir EFSCO taryba spalio mėnesį patvirtino mūsų rekomendacijos. Rengiant mūsų nuomonės, pagrindinis iššūkis yra užtikrinti labiau subalansuotą valdyseno sistemą. Per pastaruosius metus dėl krizės ES sustiprino ekonominių ir biudžetinių politikų koordinaciją koordinavimą tarp valstybių narių, stiprinant socialinę dimensiją ir socialinę valdyseną, bet tačiau tie pastarėjai du elementai atsilieka. EPSCO parengė nuomonę dėl trijų prioritetų siekinų su 2020 metų strategija ir ypač akcentuojame tai, kad augimas turi būti įtraukiantis, kad valstybės turi prisimti autorystę už naujus 2020 metų strategijos prioritetus prioritetus. Reikia mm, nekeisti strategijos tikslų, bet reikia įgyveninti tas reformas, kurios yra būtinos, kad Europa judėtų į priekį. Europa 2020 Europos semestras parodė, kad labai svarbu, jog šie, šios priemonės veikia kaip reformų katalizatoriai. Reikia sutelkti dėmesį į suderintų reformų įgyvendinimą. Aišku, tam reikės laiko, bet reikia nepamiršti, kad tos reformos yra būtinos, o įgyvendinimas atsilieka. Vienas iš pagrindinių patobulinimų, mm, ką taryba nusprendė, tai yra socialinės valdysenos stiprinimas. Tame procese, aišku, visiškai gerbent valstybių narių kompetencijas ir subsidiarumą, taip pat laikantis sutarčių e, tikslų tikslų, socialinės sanglaudos ir socialinės apsaugos stiprinimo. Mums reikia e, Europos semestro, kuris būtų subalansuotas, reikia siekti pažangos link 2020 metų tikslų integruoto įgyvenimo, kad būtų augimas įtraukt, įtraukiantis ir kad tai būtų vienas iš pagrindinių ramščių. Aišku, tam reikia EPSCO ir ECOFIN um, tarybų bendradarbiavimo ir visų parengiamų struktūrų, kaip kad šių komitetų bendradarbiavimo pensijų ir ilgalaikės priežos rytyje ypatingai. Um, taip apie SPC ir MKO bendroje nuomonė dėl socialinių indikatorių yra pasakyta, kaip birželio mėnesį taryba patvirtino, labai svarbu žiūrėti į tai, kad užimtumas ir socialiniai iššūkiai būtų aiškiai matomi formuojant visus, visų kitus ryčių politikus. Ir buvo nuspręsta, kad reikia peržiūrėti visą teisinę bazę, ko, ką reikia keisti, kokių reikia, reikėtų uh, rezultatų rezultatų lentelė, kokia turėtų būti. Toliau, vienas iš konkrečių e, ženklų, kad komisija sieks socialinio elemento ir trigubos A e, kategorijos Europai, mes galvojame, kad šis įsipareigojimas yra labai svarbus Ir jeigu norime įtraukiančio augimo, reikia galvoti apie biudžeto konsolidavimą ir tolesnį augimo užtikrinimą. Ir reikia galvoti apie politikos pasirinkimų poveikį socialiniai sričiai. Ypatingai reikia galvoti apie socialinių investicijų naudą augimui ir konkurencingumui. Um, GS paketo augimo um, metinės peržiūros kontekste reikia kalbėti apie ekonomikos e, koordinavimą. Mes galvojame, kad tas tikslas yra labai svarbus ir mes taip pat akcentuojame, kad reikia pasirinkti tinkamiausias priemonės tam pasiekti. Mes galvojame, kad reikia visiškai integruoto požiūrio, kad vienodai būtų atsižvelgta ir makroekonominius, ir, už, ekono, ir užimtumo bei socialinius elementus užtikrinant augimą. Reikia žiūrėti, kad tai būtų ir kompetitingi formai, kur būtų priimami sprendimai. Ir pabaigai norėčiau išsakyti tris pastabas. Atsižvelgiant į naujos komisijos investicijų kontekstą, reikia galvoti apie socialinės investicijos, kurios turėtų būti labiau matomos ir jas reikia siesti su uh, e, socialinių padarinių visų įvertinimu, jeigu yra priimamos kažkokios politikos priemonės. Jeigu mes norime įtraukiančio augimo darbo atverkės įgyvendinimo, tai mums reikia įgyveninti socialinės vertybės ir reikia rimtai galvoti apie tas reformas, kurios yra įgyvendinamos, reikia galvoti apie tai jau jas kūrent. Ir galiausiai mums reikia geriau žiūrėti, kaip socialiniai pasikeitimai yra stebimi, um, kad makroekonominė raida ir socialinė socialiniai pasikeitimai būtų lygiai taip pat sulauktų tokio paties svarbaus įvertinimo, nes tai tikrai mm, yra labai svarbios rytis ir reikia gerbti kiekvienos ryties kompetencijas. Ačiū. Thank you very much for... Labai ačiū. Labai ačiū už pristatymus. Dabar koordinatoriai pasisakys. Pirmuoju klausimu, Dan Moran Šentį, EPP. Merci, Madame la Présidente. Ačiū gerbiamas pirmininkė, dėkoju abiems svečiams už jų pasisakymus. Jie buvo labai įdomus, išgirdome daugiau dalykų. Aš norėčiau pateikti jums keletą klausimų. Išklausus jūsų, pirmiausia kreipiuosi į poną Beversą. Jūs sakėte, kad jūs uh, žiūrėjote labai atidžiai į jaunimo nedarbo klausimą ir jaunimo garantiją. Ar jūs tuo pačiu metu atlikote kokius nors tyrimus dėl uh, jaunimo garantijos ir jaunimo užimtumo iniciatyvą? Uh, nes tie du dalykai yra labai glaudžiai susiję. E, jaunimo užimtumo direktyva, galima sakyti, yra jaunimo garantijos sustiprinimas e, tose vietose, kur yra daugiausiai sunkumų. Ir aš e, iš tikrųjų matau, kad visose politikos, politikos lygmenyse yra labai daug neiškumo mūsų valstybių vyriausybių vadovai norėjo padaryti komunikatą, pranešimą tuo klausimu dėl iniciatyvos ir e, dėl tos iniciatyvos ir e, taip pat ten pasitaikė tam tikros painiavos. Kitas dalykas, mes savo komitete labai daug kome už tai, kad 20 e, procentų Europos socialinio fondo lėšų būtų skirta kovai su skurdu, socialiniai įtraukščiai. Ir ką jūs galite pasakyti, kaip atrodo jūsų rezultatų lentelė šioje srityje. Ir trečias dalykas reikėjo labai daug kovoti už tai, kad Europos e, socialinis fondas nebūtų suplaktas su socialiniu fondu, painiamas. Ką Jūs galvojate apie tai, kaip yra naudojamas Europos socialinių fondų, kaip e, kol kas dar nėra e, lėšos skiriamos, bet kaip viskas, Jums atrodo, kaip atrodo planai? Ir kitas dalykas - kompetencijos. Daug kalbėjome apie patirties įvertinimą, pripažinimą. 15 e, metų apie tai kalbame, bet 15 metų niekas nevyksta ir ką galime pasakyti, kad būtų paskatinta. Pavyzdžiui, jeigu darbuotojai turi karjerą, kaip galima įvertinti jų patirtį ir jų kompetenciją, ką galima padaryti? Uh, thank you. I'll also give the floor to uh, Jutta Stein. Ačiū. Taip pat žodis Jutai Štain, koordinatoriai iš socialdemokratų frakcijos. Labai ačiū. Labai ačiū, kad atvykote šiandien į mūsų posėdį. Taip pat noriu padėkoti Jums už pasisakymus. Manau, kova su jaunimo nedarbu yra mums visiems labai aktualus klausimas, tačiau mums reikia pasižiūrėti į ilgalaikinę darbą Europos Sąjungoje. Kokias priemonės galėtume pritaikyti Europos Sąjungoje, kokias tikslinės priemonės, nes stebime vis augantį nedarbo lygį jau kurį laiką ir reikia imtis kažkokių veiksmų, nes tai turės ilgalaikį poveikį visai visuomeniai. Taupimo politika Europoje turi labai destruktyvų poveikį ir turi atitinkamas pasiekmes. Turime skatinti investicijas ir investicijų plane reikia numatyti ir socialinį matmenį. kur jūs matote būtinybę veikti, kokiose srityse, jeigu pažvelgsime į komisijos pateiktus dokumentus, kaip mes galime pagerinti padėtį. Ponas Dominik, jūs kalbėjote apie pensijas ir visuomenės senėjimą. Tai labai svarbus reiškinys, reikimtis priemonių šioje srityje. Kaip manote, ką darysite? Praeitą savaitę komisija paskelbė metinę ataskaitą dėl užimtumo ir socialinių tikslų. Komisija sako, kad šalis, kuriuose socialinė apsauga yra veiksminga ir kur investuojama į žmogiškuosius išteklius, kur kas geriau susitvarkė su krize. Tai nėra naujiena. Tai nėra kažkokia ypatinga išvalga, bet ar valstybės narės pasiekė pažangos šioje srityje? Ačiū. Rina Roniekari iš GUE frakcijos. Ačiū. Ir norėčiau padėkoti abiems kalbėtojams. Dėkui už įžanginės pastabas, nes labai buvo įdomu išgirsti apie jūsų veiklą. Ir vienas ir kitas kalbėtojas minėjo Europos semestrą. Tai neatsiejama valstybių ekonominės valdysenos dalis. Taigi reiktų pažvelgti, kokia yra Europos semestro struktūra. Apie tai kalbėjo ir komisija, ir mes. Galbūt e, reikėtų pagalvoti apie ekonominės valdysenos keitimą. Ir tuomet e, reikėtų keisti ir Europos semestrą. Socialiniai parametrai, socialiniai rodikliai turėtų būti įtraukti į Europos semestrą tam, kad galėtume įvertinti socialinės apsaugos lygį nes matome, kad įtraukti pagrindiniai ekonominiai rodikliai, didžiausi ekonominiai rodikliai, pavyzdžiui, biudžeto deficitas ir jie laikomi svarbiausiais. Kaip mes galime patikslinti rodiklius, kad atsižvelgtume į žimtumą ir socialinę apsaugą, nes tai nėra antriniai dalykai, tai, tai nėra priklausoma nuo biudžeto ir biudžeto deficito, nes būtina kurti daugiau darbo vietų kaip galima įtraukti struktūrinius pokyčius į Europos miestą. Laura Ger, FDD. Ačiū pirmininkė. Ačiū Jums už pasisakymus. Manau, kad vėliau taip pat galėsime kreiptis į Jūs dėl papildomos informacijos. O dabar norėjau paklausti Jūsų dėl padėties Italijoje ir jaunimo garantijos. Iki šiol visiškai nepasteisino tas projektas, jis nepasiekė tikslų, kuriems buvo sukurtas. Tai nėra veiksminga priemonė apie ją nėra pakankamai informacijos, galbūt dėl to e, ji nėra labai prieinama gerai. Aš norėjau paklausti jūsų, ar tai įgyvendinimo klaida, ar trūksta koordinavimo. Koordinavimo tarp, tarp tų, kas tą programą kūrė ir tarp tų, kurie ją turi įgyvendinti. Man yra keista netgi matyti, kad kai kuriuose šalyse ši programa duoda labai gerų rezultatų, o Italijoje nelabai kas ją naudojasi ir par, pakliuvo į biurokratijos pinklės ir jauni žmonės negali pasinaudoti ją. Kitas dalykas, jūs kalbėjote apie socialinį aspektą, kuris turėtų būti prilyginamas makrono, makroekonominiams ir ekonominiams dalykams. Uh, Aš, kai girdžiu apie tikslus, girdžiu žodžius struktūrinės reformos, subalansuotas biudžetas, kad nereikia viršyti leisnos BVP ir deficito ribos, valstybės narės turi laikytis visų atitinkamų reikalavimų, bet tai kertasi su socialinė dimencija ir siekiu užtikrinti jos tokį pat statusą kaip ir ekonominių klausimų ekonominė situacija. Aišku, reikia atsižvelgti, bet šiandieną matome yra daugybė taisyklių, apribojimų ir tai tarsi vyraujantis dalykai. Ir ekonominiai tikslai atrodo yra primetami ir socialinė dimensija nukenčia. Taip pat norėčiau daugiau informacijos apie pensijas. Italijoje tai yra rimta problema. Turime minimales pensijas, kurios yra kur kas žemesnės negu pragyvenimo lygis. Iš ankstinis išeimas į pensiją e, valstybinėme sektorėje. Norėčiau paklausti jūsų, kaip jūs nuomonėte tai galėtų pasikeisti. Gal pirmiausia, steiksiu žodį ponui Beversui. Dėkoju, gerbiama pirmininkė. Dėkuoju Jums už klausimus. Nuo jaunimo garantijos jaunimo nedarbo pradėsiu. Sakiau, kad MKO stebi, kaip įgyvendinama yra jaunimo garantija. Ta darome labai atidžiai, esame parengę įvairiausių rodiklių, kuriuos vertiname. Tris kart jau įvyko peržiūra ir mes kalbėjom apie tai, kaip įgyventinama jaunimo garantija kiekvienoje iš 28 valstybių narių. Matome ne vienodą vaizdą, kaip ir turbūt galima buvo tikėtis, kai kurios šalis jau turėjo tam tikras e, programas panašias jaunimo garantiją, o kitos šalis turėjo pradėti e, nuo nulio, jų padėtis yra skirtinga, bet to yra painiava dėl jaunimo garantijos ir jaunimo užimtumo iniciatyvos, ypač tose šalyse, kurios negauna finansinės paramos e, pagal užimtumo iniciatyvą. Reikėjo padirbėti, reikėjo įtikinti e, šalis, kad jos taip pat e, taikytų jaunimo garantiją. Kai kurios šalis gauna finansinę pagalbą, tai yra visai teisinga ir ten e, svarbiausias dalykas užtikrinti, kad reformos priemonės turi būti tokios, kad jaunimo garantija būtų gyvendama ir kad tos priemonės būtų tvarios kada nebebus naudojama jaunimo iniciatyva. Jaunimo užimtumas turi būti e, struktūrinės reformos dalis, kuris užtikrina užimtumą, tiksliau jaunimo užimtumo iniciatyva, ir, kuri padėtų jaunimui įsidarbinti ir nereikia plakti priemonių ir tikslų tikslas yra garantija, kuri išliks po jaunimo užimtumo iniciatyvos, kai ji nebebus įgyvendinama. Nevienodas vaizdas, nevienodi rezultatai rodo, kad kai kurios šalis pasiekusios yra geresnių rezultatų negu kitos. E, kai kurios šalis labai išsamei dirba, gilinas tą problemą, pradedama kurti partnerystės, e, bendravimas su regionė valdžia, su e, švietimo sistemos atstovais, siekiama, kad jos dirbtų su darbo rinkos institucijomis, bandoma tiesti tiltus tarp švietimo ir užimtumo. E, kartais negalima pamatyti dar rezultatų tam tikrais atvejais. Man atrodo, kad tai yra visai normalu, nes kai kuriuose šalyse yra e, tai rimtas iššūkis ir galbūt reikėtų šiek tiek palaukti tų pirmųjų rezultatų. Tačiau galiu Jūs patikinti, kad bent jau žinau šiek tiek apie Italijos atvejį, yra struktūros, yra kuriamos partnerystės yra tai jau tam tikras žingsnis į priekį. Komunikatas dėl jaunimo, komunikavimas, informacija apie jaunimo garantiją, kai kuriuose šalyse galės, galima būtų padirbėti daugiau, kad jauni žmonės žinotų apie egzistuojančias galimybės. E, skirtas jiems Europos socialinis fondas, netiek daug mes tiesiogiai dalyvaujame tačiau egzistuoja akivaizdus ryšiai tarp fondo ir Europos semestro. Mums labai įdomu pasižiūrėti, kaip šalis pradės naudoti socialinio fondo lėšas. Mes tikimės, kad daugiausia lėšų bus skiriama pagrindiniams prioritetams, kurie yra apibriežti semestre. Ilgalaikis nedarbas ir kvalifikacijų, patirties pripažinimas. Vienas iš tikslų yra kovoti su ilgalaikiu nedarbu ir mes manome, kad reikia, aišku, tam ekonominės plėtros, bet tai ne darbo ir socialinių reikalų ministrų e, klausimas, bet mes manome, kad e, įgūdžių e, politika yra labai svarbus dalykas, aktyvi darbo rinka, reikia specialiai, e, konkrečiai pritaikyti gairias visiems bedarbiams, nes e, ilgalaikis nedarbas vis tik tai prasideda nuo trumpalaikio nedarbo. Reikia siekti sugražinti žmonės į darbo rinką, suteikti jiems įgūdžius, kai kurios šalys yra parengusios įdomias profiliavimo sistemas. Ankstyvame dar etape yra bandome pasižiūrėti, kokie žmonės gali tapti ilgalaikiais bedarbiais ir galvojama, kaip spręsti e, jų problemą. Reikia e, pasitelkti geriausius pavyzdžius, kad būtų įtikintos kitos šalis, jog daugiau galima padaryti dėl paties semestro reikia struktūroje pokyčių. Aš nemanau, kad reikia Europos semestro struktūrą keisti. Mes turime sistemą, kuri leidžia mums užsitikrinti tą pačią poziciją kaip ir ekonominių klausimų priemonės, kurios įgyvendamos semestro kontekste, aišku, turi būti subalansuotos ir politiniai pasirinkimai, kurie yra atliekami semestro kontekste. Mes atrodo jau dabar brendame iš tos pačios giliausios krizės, bet dar reikės laukti keletą metų ir e, politiniai sprendimai semestro kontekste turi būti subalansuoti. Aišku, yra ryšys tarp rodiklių ir vienu semestro elementu, tai yra makroekonominio disbalanso procedūra. Mes turime savo indikatorių, rodiklių sistemą, kuri yra susijusi su socialiniu ir užimtumo rodiklių rezultatų lentele, suvestinė. Tomas apie tai kalbėjo ir mes turėtume užtikrinti glaudesnius ryšius tarp abiejų sistemų ir užtikrinti, kad tai nebūtų traktuojama kaip absoliučiai skirtingi pasauliai. Reikėtų užtikrinti integruotų politikos priemonių taikymą per Europos kontekstą. Dabar žodis Tomas Dominik. Buvo įvairių klausimų. Įdomus klausimas buvo dėl investicijų paketo, kurį pasiūlė komisija ir kas turėtų būti laikoma socialinėmis investicijomis. Uh, Manau, kad čia galvojant apie socialinės apsaugos sistemas reikia įvertinti, kok, su kokiamis problemomis šiandien susidurime. Buvo kalbama apie ilgalaikį nedarbą. Ir manau, kad viskas čia sueina į vieną ir mūsų sistemos turi būti taip pritaikytos, kad e, numatant investicijas įvairioms sistemoms, numatant išteklius įvairioms sistemoms, reikia numatyti taip, tas, kad taip kad būtų galima spręsti tas problemas ir ilgalaikio nedarbo taip pat. Reikia galvoti ir apie mm, vyresnius žmonės, E, ilgesnį e, darbo laiką ir tos sistemos turėtų būti lankstesnės, prisitaikyti prie žmonių situacijos, kad jie galėtų išlikti, e, iš, iš, išlaik, toliau išlikti dirbantis, kad netaptų bedarbiais ir būtent ieškome tų tokių požiūrių, tokių sprendimų tokia, manau, komisijos vizija yra į socialinės sistemas ir apie tai kalbame e, socialinės apsaugos komitete, analizuojame tuos dalykus išsamei. Ta, ta kryptimi vyko diskusijos ir dėl pensijų. Uh, Manau, kad bendrai yra sutariama, jog darbo jėga turi prisitaikyti prie ilgesnės e, gyvenimo trukmės ir ilgesnės e, prof, darbinio gyvenimo trukmės, kad, jie, kad dirba, teks dirbti ilgiau ir socialinės apsaugos ir darbo rinkos sistemos turi irgi prisitaikyti prie to besikeičiančios situacijos. Mes apie tai ir kalbame. Mm, ir iš tikrųjų reikia įsipareigoti, prisitaikyti prie besikeičiančių demografinių parametrų ir tai turi būti įgyvendinta, jeigu kalbame apie socialinių, socialinės apsaugos sistemų modernizavimą. Uh, Lygiai taip pat e, ir galvojant apie Europos semestro diskusijas ir modernizavimą tų sistem, socialinės apsaugos sistemų, reikia nepamiršti, kokius, kokias vertybės mes išpažįstame Europoje. Tai yra ne ką svarbiau, e, ne ką mažiau svarbu ir, ir kalbant apie Italiją taip pat. Ir čia kokias įrank, kokius įrankius mes turime. Visų pirma, reikia žiūrėti, kokius kokios išmokos yra mokamos Europos piliečiams, kokie yra lygiai Europoje. Reikia žiūrėti, kokias socialinės politikos priemonės galėtumėm pritaikyti, kad e, pakankamos išmokos būtų mokamos piliečiams, kad jų gyvenimo lygis būtų normalus. Iš tikrųjų, ateities iššūkiai yra labai rimti ir tai yra socialinės apsaugos komiteto darbo tvarkėje artimiausiam laikotarpiu. Ir galiausiai dėl socialinės dimensijos siejant e, socialinius klausimus su Europos semestru, kaip Tomas pasakė, Turime čia įvairių priemonių. 2013 metais vyko labai gilios diskusijos um, dėl užimtumo ir socialinių rezultatų lentelės. Iš tikrųjų buvo kalbama ir apie, apie tai ir um, Europos semestro kontekste. Taigi dabar mums reikia atsižvelgiant į komisijos planus toliau integruoti socialinius aspektus Mes pasistengsime užtikrinti, kad būtų ta jungtis tarp socialinių užimtumo rezultatų lentelės ir kitų procedūrų, pavyzdžiui, makroekonominio disbalanso procedūrų ir kitų dalykų. Tai mes dirbame tais klausimais ir tos diskusijos numatomos mūsų komitetuose ir mes tikrai dirbsime toliau ir su komisija. Ačiū. Labai ačiū. Pone Blinkevičiu, jūs paprašėte žodžio. Ačiū pirmininkė. E, dėkoju ponui Bevers ir ponui Dominik už jų vadovaujamų komitetų veiklos pristatymą. Ir štai kokie būtų mano e, klausimai. E, iš tikrųjų, abu komitetai teikia tam tikras rekomendacijas savo srityse atitinkamuose, ar tai būtų užimtumo, pavyzdžiui, gairės, ar e, tai būtų tam tikra socialinės apsaugos sistemų peržiūra ir rekomendacijos valstybėm. Bet man kila natūralus klausimas, ar tai, kokį milžinišką darbą jūs įdedat ir padarot, ar valstybėm narėm užtenka politinės valios tam, kad tos rekomendacijos iš tikrųjų būtų įgyvendintos ir padarytų poveikį E, europiečių gyvenimui. Ponas Bevers kalbėdamas sakė, kad galbūt e, ar reikia minimalių tam tikrų įsipareigojimų, kad būt, pavyzdžiui, ne vien tik gairės, bet kad atsirastų e, tam tikra konkreti priemonė su finansavimo pagrindu, pavyzdžiui, kaip jaunimo garantija. Tai ar jų iš tikrųjų reikia? Mano atsakymas būtų, kad taip, tikrai reikia. Kitas klausimas, ar jūsų komitetai kada nors nagrinėjo, o galbūt nagrinės emigracijos poveikį bendrai Europos Sąjungai. Nes aš suprantu, kad yra laisvas darbuotojų judėjimas ir aš jį sveikinu. Bet iš tikrųjų kai kuriuose valstybėse yra didžiuliai praradimai. O dar blogiau, kad žmonės emigruoja ne tik tarp ES šalių, bet iš vis iš senstančios Europos išvažiuoja. Tai didžiuliai praradimai ir darbo rinkoj, ir socialiniai apsaugai. Ar ruošiatės, ką nors pasiūlyti dėl emigracijos, ar tyrimus, apžvalgas valstybėse atlikot ir kodėl tokia situacija? Ir e, iš tikrųjų, man atrodo, kad socialinis modelis tai liko tik gražus prisiminimas Europoje. Nes didžiulė bedarbystė, skurdas, atskirtis ir jį dėja nemažėja. Šie dalykai nemažėja. Tai Kokia jūsų būtų nuomonė, ar galėtų komitetai kartu dirbdami pasiūlyti, pavyzdžiui, tokią priemonę kaip vaikų garantija, nes vaikų skurdas jau yra didžiulis. Taip, mes turim jaunimo garantiją, bet ar tai nėra išdava to, kad vaikai skurde yra nuo pat gimimo ir kada jie jau tampa jaunuoliais, jie nebeturi tam tikros motivacijos dirbti, užsidirbti, išlaikyti save ir savo šeimas. Ar nereikėtų pradėti nuo vaikų skurdo ir nagrinėti tas priežastis, kodėl taip yra vienam iš turtingiausių žemynų Europos Sąjungoje toks didžiulis vaikų skurdas? Ar ruošiatės ką nors dėl to pasiūlyti? Ačiū labai ir linkiu sėkmės. Madame Melan. Pone Lan. Ačiū gerbiamą pirmininkę, ačiū svečiams. Pone Beversai, mes nesame tokie optimistiški kaip jūs. Jūs sakote, kad e, mes iš tos giliausios krizės jau brendame. Manau, kad yra visiškai priešingai. Ir e, politikų atsakymai atsakomybė e, turėtų būti e, pasirengti blogiausiams dalykams. E, nacionalinis turtas turi finansuoti tam tikras problemas ir matome, kad šiaip valstybės narės yra labai įsiskolinusios. Taip pat reikia galvoti kas bus su e, darbu, nes matome, kad kokybiškai ir kiekybiškai darbas mažėja, darbo mažėja. Ir visiškai sutraukyti yra e, natūralūs ryšiai, nėra prisitaikymo ir reikėtų kažkokių priemonių, kurios galėtų užtikrinti vientisumą. Ponui Dominikui galvoju, dėkoju už pasis pasakymus, bet vis tik tai nepritariu su mintims dėl modernizavimo. Jeigu tai reiškia dirbti ilgiau, aš nežinau, ar tai gerai yra išeitis. Mes mm, mm turime uh, suvokti, kad uh, paskui, kai žmonės išeis į pensiją, uh, jie nebeturės dėl savo sveikatos galimybių ilgai gyventi ir e, kalbėsime apie tuos mirusius pensininkus. Ir mes galvojame apie tai, kaip užtikrinti savo visuomenėje kuo geresnę gyvenimo kokybę tiek darbo rinkoje, tiek išėjus į pensiją. Galbūt reikėtų galvoti apie tai, kaip geriau organizuoti darbo rinką, kad būtų galima išeiti į pensiją ne per nelyg vėlai, kad būtų galima pasidžiaugti bet kokiu gyvenimo savo etapu žmogui. Ačiū dabar ponas Balas. Ačiū gerbėbiems ponams už jų žodžius. Du klausimai. Pirmasis, ar jūs e, žiūrėjote į, į nedarbo sistemos mutualizavimą, bet reikia e, galvoti apie asimetrinius šokus. Ar jūs žiūrėjote e, kaip viskas veikia, pavyzdžiui, lyginant su Amerikos sistema. Ir antras klausimas ir tam tikra pastaba. E, ilgėja gyvenimo trukmė, skaičiai tą šiandieną rodo aiškiai ir taip pat e, darbingas amžius e, ilgėja. Bet tai yra problema, nes yra daug bedarbių, daug kas dirba nepilną darbo dieną Ir kai kurios įmonės taiko tam tikrą praktiką, pavyzdžiui, mano šalyje. E, kai kurios įmonės nenori samdyti e, e, vyresnių žmonių. Mano šalyje, pavyzdžiui, yra 50 metų ir žmonės kartais išeina į pensiją 58 metų ir ilgainiui mažėja pensijos. Toks yra rezultatas. Sakoma, gyvename ilgiau, reikia ilgiau dirbti, bet kad reikia galvoti, ką daryti, kad tai būtų įmanoma. Ir taip pat e, galvokime, kas yra nedarbo priežastis, ar dėl to, kad nėra augimo, ar kad produktyvumas keičiasi. E, pavyzdžiui, e, dėl skaitmenimo, skaitmeninės ir ties plėtotės, kai kurios sritys labai nukenčia. Ponas Bevers ir ponai Dominik. Ponas Bevers, labai ačiū. Pirmiausia, dėl šalims skirtų rekomendacijų pobūdžio. Tai yra rekomendacijos. Mes kaip komitetas bandome užtikrinti, kad tos rekomendacijos yra aktualios, gerai parengtos, atitinka politinę realybę. Mes bandome daryti tokį e, pavyzdžių paremtą spaudimą šalims, kad šalis žiūrėtų viena į kitą ir rimtų pavyzdį viena iš kitos. Tačiau visgi galiausiai nuo valstybių narių priklauso, kaip tos rekomendacijos bus pritaikytos. Jos atsakingos už tų rekomendacijų naudojimą. Tos rekomendacijos turi būti politinės priemonės, tačiau pats procesas yra toks, koks yra, mes galime tik tai teikti patarimus valstybėms narėms, daryti lengvą spaudimą, tačiau tai valstybių narių ir tik jų politinė atsakomybė dėl migracijos ir visų migracijos ir emigracijos aspektų. Mes suvokėme situaciją, jeigu pažvelgtume į tarybos išvadas, formuluotės ten gana aptakios ir mums reikėtų šią temą padiskutuoti išsameu. 2015 darbo programoje norime numatyti išsame diskusiją darbo migracijos ES klausimais, aptarti visus aspektus ir parengti labiau niuansuotas politinės rekomendacijas, negu kad buvo parengtos iki šiol. Pernai iš tikrųjų vyko diskusijos dėl galimybės numatyti kažkokias nedarbo išmokas ar nedarbo išmokų sistemą Europos Sąjungoje ar Europos pinigų sąjungoje vyko daugiau akademinė diskusija, nes nebuvo pateikta jokių politinių pasiūlymų iš Europos komisijos, nebuvo svarstomas joks dokumentas. Tačiau mums atrodė, kad e, būtų naudinga mūsų komitetui, kuris puikiai susipažinęs su nedarbo išmokų sistemomis es, aptarti šį klausimą. Mes jį aptarėme, nepadarėme tokių tvirtų išvadų, tačiau visgi EPSCO tarybai pristačiau trumpą ataskaitą ir atkreipiu dėmesį į dalykus, į kuriuos reikia atsižvelgti, kalbant apie nedarbo išmokų sistemas. Taip pat svarstėme galimybę sukurti europinę nedarbo išmokų sistemą kaip kažkokį pagrindą visoms valstybėms narėms. Uh, Nereikia pamiršti, kad esamos nedarbo išmokų sistemos labai skiriasi skirtingose valstybėse narėse ir e, pasiūlyti nauji modeliai buvo techniškai gana sudėtingi. Žinoma, sprendimas nėra techninis, bet politinis, tačiau reikia atsižvelgti ir į techninius aspektus. Galiausiai keletas žodžių dėl senstančių darbuotojų. Yra valstybių narių, kuriuose į darbo rinką integruojami ir vyresnio amžiaus darbuotojai. Tai įmanoma padaryti, tačiau reikia pokyčių visais lygmenėmis ir darbuotojai taip pat turi prisitaikyti prie situacijos. Žinoma, yra viešojo užimtumo sektorius tačiau dažnai nėra pakankamai investuojama į darbo vietas ir nepakankamai pastangų deda patys e, darbuotojai, nes jie galvoja, kad neįmanoma susirasti darbų. Dėl vyresnio amžiaus žmonių neužtenka vien didinti pensijų, reikia imtis veiksmų ir darbo rinkose. Laimiai, kai kuriuose valstybėse narėse tai buvo padaryta ir tai tik įrodo, kad e, tai yra įmanoma. Tai svarbi mūsų komiteto darbo dalis e, ir taip pat valstybės narės gali daug pasimokyti viena iš kitos, nes iššūkiai ES valstybės narėse yra panašus. Ačiū, panas Dominik. Ačiū buvo aptarta daug klausimų, tačiau e, visi klausimai susiję su vienu. Koks bus e, mūsų numatomo priemonių socialinis poveikis Europos Sąjungoje? Sakykime, pensijų didinimas. Pirmiausia, reikia modernizuoti mūsų sistemas, Nes jeigu mes norime, kad žmonės dirbtų ilgiau, jeigu norime užtikrinti pakankamus darbo išteklius ateityje, nes e, mūsų demografinė situacija tikrai yra liūdnoka. Taigi, jeigu norime turėti pakankamai darbo išteklių ateityje turime kažkaip prisitaikyti ir pakeisti sistemą. Neturėtume bausti žmonių, mes turėtume numatyti atitinkamas nedarbo išmokas, kurių pakaktų, kad žmonės galėtų vėl integruotis į darbų borinka. Turime kurti socialinės apsaugos sistemas. Jeigu žmonės e, dirbs ilgiau, tai reikia numatyti, kad bus su tuo susijusių problemų. Taigi reikia atsižvelgti į tai socialinės apsaugos sistemose, kad e, mūsų siūlomos priemonės atitiktų realybę. Apie tai reikia kalbėti, kai kalbam apie socialinio apsaugos sistemų modernizavimą. Mes turime investuoti į socialinę apsaugą. Dabar grįžtant prie skurdo, vaikų skurdo, taip, Europoje egzistuoja vaikų skurdas, tai didžiulė problema ir neturime dauginti skurdo, kai ES susitarsime, visi susitarsime, kaip tai padaryti, tuomet galėsime koordinuoti savo veiksmus ir taikyti tas minkštosios teisės priemonės, švelnesias priemonės. priemonės. Daug nuveikėme šioje srityje, parengėme ataskaitą dėl vaikų skurdo ir mm, svarstame, kokias rekomendacijas teikti, kad išvengtume vaikų skurdo ateityje. Taigi šioje srityje dirbama, galbūt vėliau reikės mm, išsamiau padiskutuoti šią temą ir nustatyti kažkokias referencinės vertes įvykdyti atitinkamas reformas ir pažiūrėti, ar reformos atitinka rekomendacijas ir apie tai pranešti valstybėms narėms. Manau, kad taip reikėtų dirbti. Ačiū. Thank you very much. One last question before our vote. Labai ačiū. Paskutinis klausimas prieš balsavimą Javier Lopez. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Noriu užduoti konkretų klausimą dėl rekomendacijos, kurią praeitais metais pateikė Europos komisija. Tai rekomendacija susijusi su įmonių nemokamų ir bankrotų. Ir valstybės narės turės ją taikyti 12 mėnesių ir paskui pateikti ataskaitą, kaip buvo įgyvendinta rekomendacija. Jau praėjo pusantrų metų, pernai metų kova ši rekomendacija buvo patvirtinta Ten kalbama apie standartų kūrimą, kad būtų restruktūrizuotas ir kad įmonė galėtų vėl iš naujo pradėti savo darbą. Taip skatinama pradėti naujus verslo projektus. Kaip įgyvendinama ši rekomendacija valstybėse narėse? Ir taip pat noriu pasakyti, kad būtų gerai, jeigu sugebėtume, kaip tai padarėme su įmonėmis, padaryti tą patį ir su žmonėmis, ne tik su įmonėmis. Nes nemokumo įstatymai valstybėse narėse labai skiriasi. Nemokrumo bankroto procedūros taikomos ir įmonėms, ir žmonėms, ir taip pat egzistuoja standartai šioje srityje. Prancūzijoje Ta rekomendacija buvo pritaikyta daugiau kaip 50 tūkstančių žmonių. Vokietijoje daugiau kaip 100 tūkstančių žmonių. Ir matome, kad žmonės negali išsimokėti savo skolų, labai dažnai žmonės neišsimoka paskolų ir bakronduoja. 400 tūkstančių nemokumo atvejų buvo praeitais metais. Ir kartais tie atvejai tokie rimti, kad senyvo amžiaus žmonės yra išmetami iš namų dėl to, kad jų anūkai įkeitė tos namus bankų ir nebegali išmokėti paskolų. Taigi situacija labai rimta. Dėl to minėjau jau esančią rekomendaciją ir siūlau pagalvoti, kaip išvengsime asmenų skolų, kurie lemia sociališkai katastrofišką situaciją. Labai ačiū. Mr. Bevers first. Uh, Mr. Dominik, it's your <laughs> fault. Pone Dominikai, skurdas uh, skurdo plitimas yra labai rimta problema. Reikia žiūrėti į namūkių padėtį apskritai. Jeigu mes žiūrėsime į namūkių skolą, tai matysime, kokios gali būti tendencijos skurdo ateityje. Tai vienas iš klausimų, kurie patenka į mūsų socialinės apsaugos analizę ir mes turėtume toliau dirbti, kad galėtume parengti rekomendacijų ir kad būtų rastas sprendimas, kaip užkirsti kelią tokioms situacijoms. Okay, then, uh, Jums norėčiau dabar padėkoti už tai, kad neatmetėte mūsų pasiūlymą. Buvo malonu jūsų išklausyti ir įdomu. E, maloniai kviečiu jūs vėl pas mus kada nors apsilankyti. E, po poros minučių, e, lygiai 15 po 10, pradėsime balsavimą. Thanks for, to you. Okay, we'll start. Pradėsime balsuoti. Laiškas dėl EGF pareiškų tvirtinimo. E, prašom pradėti balsuoti. Dėkuoju, balsavimas baigtas. EPP vienu per daug. Dėl I not steal balsavimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta antrasis laiškas. Caterpillar, Belgijos bendrovė. Kas už? Tiksliau, reikia balsuoti elektroniškai. Prašom. Baigiame. Priimta. Trečiasis laiškas ar e, pristatymo prie globalizacijos pasiekmių fondas Arcelor Metal. Prašom balsuoti. Ačiū. Balsavimas baigtas. Priimta. Toliau Europos investicijų bankas. A kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Pirmoji pastraipa. Šeštasis pakeitimas. Jūtos Steinruk. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Priimta. Septintoji pastraipa, Havi Lopes, kas už, prieš, susilaikę. Man atrodo, kad atmesta. Pabandykime. Tikrinamės. EPP vėl vienu per daug. Priimta. Aštuntasis pakeitimas, tonumas Soman, kas už, prieš, susilaikė priimta. Devintasis man pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtasis pakeitimas pono man. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. B kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Šešioliktasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinti gerai elektroniškai 16 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Priimtas. C kompromisas. Kas už? Prieš? susilaikė, priimtas. D kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dvidešimt aštuntasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta atmestas, man atrodo. Dvidešimt devintasis pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trisdešimtasis už, prieš, susilaikė, priimta. 31. Kas už, prieš, susilaikė, priimta Atmesta. E, vis tik reikia pasitikrinti, nes buvo neaišku. Balsavimas baigtas. Priimtas. 32 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė atmesta. 33 už, prieš, susilaikė, atmestas. 34 kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 35 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. E kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimtas. 42. Kas už? Prieš? Susilaikė priimtas. F kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimtas. G kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 48 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. 49 kas už, prieš, susilaikė priimtas. 50 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimtas. Tikriname 50. -ąjį. EPP vienu per daug. Atsiprašau, sako pirmininkė. E, priimtas. 51. Kas už? Prieš. Susilaikę. Priimta. 52 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. H kompromisas kas už, prieš, susilaikė priimta. 54 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 55 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimtas. 56 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 56. Tikriname. Dar kartą reikia EPP vienu per daug. Atmestas. Penkiasdešimt septintasis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Penkiasdešimt aštuntasis. Kas už? Prieš. Prieš susilaikė priimta. 59. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 60. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmestas. Balsuosime dėl visos nuomonės projekto. Kas už? Prieš vis tik elektroniniu būdu reikia balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. EPP vienu per daug, gal vienas gali simti savo balsą. Atrodo viskas gerai. Priimta. Labai ačiū. Atrodo viskas. Darbuotojų finansinio dalyvavimo skatinimas. A kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Galutinis balsavimas dėl šio žodinio klausimo projekto. Kas už? Atsiprašau, <laughs> sako pirmininkė elektroniškai balsavime. Balsavimas baigtas. priimta. Toliau balsuosime dėl Europos mokymo fondo valdybos e, rinkimų. Balsavimas bus slaptas. Alfabetinė tvarka bus balsuojama dėl kandidatų ir skaičiuosime tik balsus už. Arba balsuojate už, arba iš vis nebalsuojate. Pirmasis kandidatas Janas Anderson. Slaptas balsavimas prasideda. Tik už. O jeigu netinka jums balsuoti už, tai nebalsuokite iš viso. Dėkuoju. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Trisdešimt už. Kita kandidatė Edith Bauer. Prašom balsuoti. Baigiame. 69. E, Jean-François Mesier. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 22 už Mona Mesier ir Sara Parkin. Prašom balsuoti. Baigtas balsavimas. 17. 17 už ponę Parkin. Balsavimo rezultatai toks Janas Anderson 30, Edith Bauer 39, Jean-François Messier 22, Sara Parkin 17. Tai reiškia, kad Anderson Bauer Messier šie asmenys bus mūsų kandidatai. E, pateiksime šias pavardės pirmininkų suigai. Dėkoju. Ačiū Jums. Balsavimas baigtas. Ačiū. Wait, wait. Mm. Mm. um, good sign of the EGF that is mm, um, In two minutes we will proceed. Po dviejų minučių tęsime kalbėsime apie pasiūlymą dėl jūrininkų, tačiau norėčiau, kad salė apsiramintų. Šis pranešimas mūsų komitetų yra labai svarbus. Tęsėme posėdį po balsavimo. Noriu suteikti žodį pranešiai pristatyti jūrininkų direktyvos pakeitimą. Elizabet Maranšartie yra iš EPP frakcijos yra pranešė, taigi žodis jums. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Ačiū, pirmininkė. Mes šį rytą kalbėsime apie šį pranešimo projektą dėl direktyvos, dėl jūrininkų. Iš tikrųjų, šiame, šiuo tekstu yra stengiamasi. Aš atsiprašau. Fizinių. Il s'agit après yra stengiamasi pagerinti um, laivuose e, plaukiojančiose po ES valstybių vėliava e, dirbančių žmonių darbo sąlygas. Tekstas yra nepaprastai svarbus. Iš tikrųjų, eina kalba apie penkias direktyvas. Direktyva dėl uh, Mm, darbuotojų apsaugos e, darbdavio nemokumo atveju, toliau direktyva dėl įmon, Europos įmonių komitetų steigimo, toliau direktyvą nustatanti bendrąją bazę dėl darbuotojų teisės informaciją ir tai, kad būtų konsultuomasi su jais, toliau direktyva dėl nacionalinių teisės aktų suvienodinimo dėl kolektyvinių atleidimų ir galiausiai direktyva paminėsina dėl darbuotojų teisių, kuomet eina kalba apie įmonės perleidimą. Taigi tai yra penkios stambios europinės direktyvos, kurias paliečia šis tekstas. Iš tiesų eina kalba apie tai, kad e, buvo mūsų užimtumo komitete svarstoma direktyva 2014 balandį ir nepasvyko ją patvirtinti. Um, kolega, kuris dirbo su šio, šios direktyvos pranešimu, um, neturėjau galimybės um, tinkamai pasikonsultuoti su visais kolegomis, nors gali būti norėjusi tai padaryti, kadangi laiko buvo skirta pernelyg mažai ir nebuvo įmanoma šešėliniams pranešėjams sutarti taip pat. Tačiau nuo 14 metų balandžio kas yra padaryta? Visų pirma, e, situacija pasikeitė dėl to, kad socialiniai partneriai, ypač profsąjungos, CDF, kas iš pradžių nebuvo, susi, nerado susitarimo dėl teksto, vis tik tai jie nusprendė, kad uh, dėl šios temos. Mes esame įsipareigoję labai daug dirbti šioje kadencijoje. Taigi vyko jų ilgos diskusijos ir buvo pa, vis tik tai susitarta. Ir dabar galima užtikrinti pusiausvyrą tarp darbuotojų apsaugos, jų darbo sąlygų gerinimo, bet ir e, to poreikia atsižvelgti į šio sektoriaus specifiką. E, šį susitarimą pasveikino visos frakcijos, kuomet mes keitėmės nuomonėmis 14 metų gruodžio pradžioje. Iš savo pusės e, turiu pasakyti, kad konsultavausi socialiniais partneriais, žinoma, dirbau su Europos komisija, bet taip pat uh, Nuo pat šios darbos pradžios aš gal stengiausi apjungti visų frakcijų kolegas, visus šešėlinius pranešėjus, kad galėtumėm dirbti visi kartu. Ir tikrai mes visi labai konstruktyviai pasikeitėme nuomonėmis ir aš labai norėčiau padėkoti Agnes Inkerius socialdemokratų frakcijos vardu, reikėjo iš ACR, Latornas iš um, LD, iš Aldė, Jean Lambert iš Žaliųjų ir Tatiana Begin iš FDD. Tikrai Nepaprastai svarbu buvo pasikeisti įvairią informaciją, kurią mes turėjome visi sukaupę. Uh, Mūsų politinis tikslas yra pagerinti e, jūrų sektoriaus situaciją, kadangi ES tai svarbus ateities sektorius. Ir taip pat Europos komisija 2007 metų spalį e, yra parengusi žalėją knygą dėl jūrų sektoriaus darbuotojų kokybinių, kiekybinių um, darbo sąlygų įvertinimų, atsižvelginti į specifiką. Žinoma, mes ir tai atsižvelgime. Aš labai dėkoju Europos komisijai ir socialiniams partneriams už bendradarbiavimą. Taip pat labai dėkoju komiteto sekretoriatui, kuris e, padėjo mums atlikti šį darbą. Um, Aš norėčiau ypač akcentuoti kai kuriuos pakeitimus, kurie atspindi e, socialinių partnerių susitarimą, tikrai e, yra visiškai laikomasi jo ir tokiu pagrindu yra pateikti pakeitimai. Devintas pakeitimas e, visiškai perima, pavyzdžiui, socialinių partnerių sustarimą. Tikrai nieko net nekeičiama. Aš manau, kad tai yra labai ženklus pasistumėjimas į priekį. Pirmame pakeitime mes norėjome priminti tai, kad MVI, mm, kurios kuria darbo vietas, 85 procentai mūsų darbo vietų yra mm, ES sukurta MVI, tai mes norėjome akcentuoti šio sektoriaus svarbą. Toliau antrame pakeitime norėjome pabrėžti mm, tai, kad būtina padaryti galą tą tai diskriminaciniai situacijai kuomet iš tikrųjų eina kalba apie jūrų darbuotojus, kurie yra nepalankėje situacijoje atsidūrė, yra ta diskriminacija. Ta diskriminacija dar yra akcentuojama, kaip kalbame trečiame pakeitime, to, kad yra taikomos išimtis ir leidžiama nukrypti nuo tam tikrų nuostatų. Uh, šeštame pakeitime e, norėjome ypatingai pabrėžti tai, kad reikia bendrai pagerinti jūrose dirbančių darbuotojų darbo sąlygas. Septintas pakeitimas yra svarbus kadangi galvojant apie m, mm, įvairias konsultacijas, jų gyvendinimą, ypač kai eina kalba, pažiūrėjau, apie atleidimus, apie informaciją, kuri būtų perdama visiems darbuotojams, visa, visas tas komunikavimas ir, yra tikrai labai, labai svarbus, ypač tuomet, kai įgulos yra jūroje, ir e, kažkur toli nuo savo kilmės šalies. Taigi, pirmininkė, štai tokie yra parengti pakeitimai, kad galėtumėm mm, susitarti dėl nos direktyvos, kuri nebūtų diskriminuojanti jūrose dirbančių darbuotojų atžvilgių. Dėkoju už diskusijas, kurių laukiu. E, Ačiū, ponė Marašartie, Juta Steinruk socialdemokratų frakcijos vardu. Agnes Jongerius, die heute Verpflichtung im Wahlkreis hat, hat mich gebeten. Manęs paprašė pavaduoti mm, kolegę Agnes, kuri uh, dirba e, apygardoje. E, dabar kalbant apie jūreivių situaciją mm, ir tai, kad siekiama uh, panaikinti diskriminaciją jūrininkų atžvilgių palyginti su kitų sektorių darbuotojais. Reikia pasakyti, kad socialiniai partneriai mm, parengė mm, pasiūlymą dėl kompromiso, kad būtų atsižvelgta į jūrininkų jūrų sektorių specifiką. Ponios Moran Šartie parengtas pasiūlymas atspindi susitarimą su socialiniais partneriais ir tokiu būdu galima užpildyti spragas, kad su jūrininkais būtų elgiamas lygiai taip pat kaip ir su darbuotojais dirbančiais sausumoje. Agnes Jungerius e, paprašė manęs padėkoti ponios Moran Šartie e, padėkoti poniai Moran Šartie ir socialiniams partneriams už bendarbiavimą, nes labai svarbu pagerinti dialogą tarp socialinių partnerių ir darbdavių. Um, reikia pagerinti jūrininkų padėtį. Um, ir mes tikimės, kad uh, tikrai bus galima greitai baigti darbą dėl šios direktyvos, laikantis tokių susitarimo linijų. Ačiū, panas Gerikė. Zunächst einmal danke ich Ihnen als ähm, <clears throat> Berichterstatterin. Ačiū pirmininkė. Dėkoju poniai Moran Šartie. Noriu padėkoti Jums už uh, tikrai pozityvų bendarbiavimą rengiant šį tekstą pastarosiamis savaitėmis. Taip pat noriu padėkoti komisijai už parengtą projektą, um, parengtą glūdžią bendarbiavant su socialiniais partneriais Reikia galvoti apie jūrininkus, taip pat darbuotojus dirbančius pakrantėse ir uostose teisės aktai reglamentuojantis jūrininkų darbą neturėtų apsiriboti nacionalinėmis sienomis. Reikia galvoti apie europinę dimensiją. Reikia galvoti apie tai, kad e, labai svarbu laikytis tos valstybės, kurioje yra įdarbinti e, jūreiviai standartus. Ir žinoma, visos taisyklės turi būti įgyvendintos ir jos turi būti įmanoma gyventi taip pat ir smulkaus ir vidutinio um, dydžio įmonių kontekste. Taigi mes teiksime, manau, kad pakeitimai ir turi būti tokie, kad būtų atsižvelgta į tuos dalykus. Mm, aš nerimauju, ar nebus gyvenimas sunkesnis žmonėms, kurie dirba laive plaukiančiame su Europos vėliava palyginti su laivais, kurie plaukioja po kitų valstybių vėliavomis. Man atrodo, kad mums reikalingos lankščios taisyklės. Mes turime atsižvelgti į mm, šio darbo, kurį atlieka jūrininkai specifiką. Uh, turime siekti užtikrinti, kad jūreiviai turėtų tvirtą pagrindą po kojomis, kai eina kalba apie dėgiamas socialinės priemonės. Aš manau, kad jeigu bus galima tai užtikrinti, tai atsar pritars pasiūlymui. Žaliųjų frakcijos vardu Lietuvis. Very... Ačiū, aš irgi norėčiau padėkoti mūsų pranešėjai už um, jos puikiai atliktą darbą. Visiškai pritariu tam, ką pasakė pranešėja, kad ši direktyva yra išties svarbi reikalinga. Bendrai, mano manimu, tai yra puikus pranešimo projektas kaip jau buvo minėta, kaip mes visi žinome, socialiniai partneriai susitarė dėl šio pranešimo klausimo ir man atrodo labai svarbu laikyti socialinių partnerių sustarimo ir man atrodo, kad pranešėja taip ir padarė šiame pranešime. Tačiau keliose vietose, man atrodo, pranešimo projektas šiek tiek nukrypsta nuo socialinių partnerių susitarimo. Man atrodo, mes kaip parlamentas bendrai ir ypač žimtumo komitetas kalbame apie socialinio dialogo svarbą ir socialinių partnerių partnerių įtraukimo svarbą. Čia ši, šiuo pranešimu, šią direktyvą mes turime sutarimą, dėl šio pranešimo, dėl šios direktyvos mes turime socialinių partnerių susitarimą ir manau, kad mūsų pareiga yra laikytis to socialinių partnerių susitarimo. Ir man atrodo, kad šis pranešimas yra tarsi išbandymas, ar tikrai mes laikysimės savo um, duoto žodžio gerbti socialinį dialogą. Uh, Man atrodo, kad tai man bus kaip gairės, kaip vertinti šį pranešimą. Tačiau bendrai vertinant, manau, pranešimo projektas yra tikrai labai geras ir aš dabar nekantriai lauksiu mūsų tolesnio darbo, e, tobulinant šį pranešimo projektą ir pakeitimus. Jean Lambert, žaliųjų vardų. The... Noriu visų pirma prisijungti prie kolegų, kurie dėkojo nuoširdžiai pranešėjai ir socialiniams partneriams. Taip pat e, manau, kad tikrai galime pritarti pranešėjos pasiūlymui ir tuo galima pasidžiaugti. Gal tik teiksime vieną ar du pakeitimus e, nus savęs, nors nu, iš mūsų pusės, nes man atrodo viskas parengta taip gerai, kad e, nėra prasmės apsunkinti e, pranešėjos gyvenimą ar kažką dar komplikuoti. E, ačiū Tisiena Bekin, EPP. Ačiū ir ačiū taip pat ir pranešėjai. Mes Neseniai pradėjome diskutuoti dėl šios direktyvos, nes manome, kad jūrininkai turi turėti tas pačias teisės kaip ir žmonės dirbantis sausumoje, tiek dėl atlyginimų, tiek dėl atitinkamų laisvių, tiek dėl socialinės apsaugos. Būtina apsaugoti MVI, vengti socialinio dempingo ir atsižvelgti į darbuotojų teises. Dėkojame pranešėjai, taip pat e, norėjome pateikti savo pakeitimus, kad nuostatos skirtos jūrininkų darbo sąlygų pagerinimui e, būtų taip pat paremtos nuostatomis susijusiamis su investicijomis ir inovacijomis. Esu tikra, kad parlamente pasistengsime šį pranešimą paremti ir visą geriausiai prie apsidėti. Ačiū. Tvarkarastis būtų toks. Pakeitimų teikimo terminas sausio 29 diena, tvirtinimas užimtumo komitete balandžio 1 dieną, o balsavimas plenarinėje e, sesijoje numatomas balandį arba gegužę. Tačiau pamiršau pačią pranešėją. Ir dar norėjau pasisakyti ponė Lopė Fontanie. Aš esu šešėlinė pranešėja žuvininkystės klausimais ir stebėdama pranešimų rengimo abiejose komitetuose matau, kad požiūriai komitetuose sutampa. Galiu tik tai pasveikinti pranešėją ponę Maurenčartie. Šartie kuri, kaip visuomet, parengė labai gerai subalansuotą pranešimą, kuriam galime pritarti. Labai svarbu, ir tai taip pat buvo minėta žuvininkistės komitete, e, pasiekti sustarimą tarp socialinių partnerių. Būtina užtikrinti, kad jūroje dirbantys žmonės e, e, turėtų tinkamą apsaugos lygį vienodą visose valstybėse narėse ir kad jie nebūtų diskriminuojami kitų profesijų atžvilgių, o dabar taip yra. Taigi, norėtume e, į teisės aktus įtraukti atitinkamas nuostatas, pašalinti išimtis, taip išvengtume konkurencijos iškraipimo. Taip pat labai svarbu padėti jauniems žmonėms dirbantiems šioje srityje, nes dabar e, žuvininkystės sektoriuje dirba vis mažiau jaunimo. Labai ačiū. Ačiū Jums. E, tikrai naudingi pastebėjimai. Pone Moranšakė, ar jūs norėtumėt apibendrinti? Merci, Madame la Présidente. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems kolegoms, kurie kalbėjo savo frakcijų vardu ir ponė Lopė Fantanie, kaip šešėliniai pranešiai, tikrai pas, atidžiai pasiste, pasižymėjo visas pastabas ir išreikštus surūpinimą, um, nes um, tarpusavyje su šešiliniais pranešėjais dar derinsimės dėl pakeitimų, aišku, savo nuomonės, derinsim kompromisus, kuriuos tikiuosi galėsime kartu visi parengti norėčiau sureaguoti, sureaguoti į Jūtos Steinruk pastabas. Um, galvoju, kad galėsime aptarti direktyvos projektą nuolatinėje intergrupėje tarp Europos profsąjungų ir Europos parlamento. Šį klausimą, man atrodo, kad kai eina kalba apie socialinį dialogą tarp visų, tai manau, kad labai gerai būtų šį direktyvos projektą aptarti ir šioje darbo grupėje, jei sutiksite. Uh, Dėkoju nuoširdžiai visiems e, už konstruktyvų darbą. Manau, kad pabaigai, pirmininkė, aš pasakyčiau štai ką. Susitarimas, kuris buvo sudarytas tarp stalinių partnerių, kuris buvo tikrai sudėtingas, um, suformavo mums bazę e, tolesniam darbui ir man atrodo, kad, e, žinoma, mes vis, jaučiame dabar visi pareigą komitete laikytis to susitarimo ir tikrai dirbti laikantis tų linijų, kurios yra nubrėžtame susitarime dėl jūreivių, kurie, po, laivos, e, kurie dirba laivose, kurie plaukia po ES vėliavomis. Dėkoju Jums už šį darbą, šio labai svarbių pranešimų, o dabar pereiname prie 13 darbo atverkės punkto. Eh, Ekonomikos valdymo sistemos peržiūra, įvertinimas ir uždaviniai. Dabar suteiksiu žodį uh, pranešėjai Ann Sander iš EPP frakcijos. Žodis Jums, prašau. Ačiū, gerbiamą pirmininkė. Norėčiau pirmiausiai padėkoti e, darbuotojams, patarėjams, kurie man padėjo rengiant šią pirmąją nuomonę kaip Europos parlamento nariai. Tekstas, kuris kurį aptarėme e, šiandieną, tai yra nuomonė e, Ekon komitetui. E, šis komitetas nusprendė parengti savo iniciatyvą pranešimą apie komisijos komunikatą dėl ekonominio valdymo dėl sistemos ekonominio valdymo peržiūros. E, reikia galvoti apie ekonominio valdymo ateitį ir kaip užtikrinti augimą, darbo vietų kūrimą Europoje. Ir mes siekdami to turime galvoti apie ne tik biudžeto ir ekonominių klausimų derinimą. Taip reikės e, šioje srityje galiuojančių taisyklių laikytis, tačiau taip pat reikės užtikrinti socialinių priemonių koordinavimą, kad būtų galima užtikrinti socialinį gerbuvį ir e, sutvirtinti užimtumo potencialą Europoje. Ekonominiam valdymui reikėtų suteikti socialinį stipresnį aspektą. Ir, e, tokiu būdu mes susitikinsime ne tik biudžeto ir ekonominės sau, tvirtą situaciją, bet ir kursime darbo vietas ir tokiu būdu mūsų piliečiai galės iš tikrųjų priartėti prie Europos e, projekto. Ir aš e, pirmiausiai plėtoju dvi mintis savo nuomonėje. Norėčiau kalbėti apie tai, kaip veikia dabartinė sistema ir kaip galima būtų pagerinti e, kai ką, kad sistema egzistuojanti būtų veiksmingesnė ir pagalvoti, kaip daugiau įtvirtinti tą socialinį aspektą. Tokiu būdu siūlau renkti e, e, tarp EPSCO ir ECOFIN tarybų bendri posėdžiai siekiant patvirtinti konkrečias šalims skirtas rekomendacijas tam, kad būtų galima skatinti ekonominės, bet ir socialinės bei užimtumo politikos plėtoti. Taip pat kalbu apie tai, kaip svarbu socialinių rodiklių integravimą į e, rezultatų lentelę kuri kasdien, e, kasmet rengiama e, analizuojant augimo rezultatus. Uh, E, tokiu būdu bus atsižiūrima į socialinį aspektą makroekonomikos priemonių ir taip pat noriu akcentuoti, kad labai svarbu ir toliau pasitelkti e, šias priemonės. Taip pat akcentuoju konkrečias priemonės, kurią kasmet rengia valstybėms narėms komisija. Reikia ne tik tai sankcijų ir bausmių sistemos. Šiandieną, galvojant apie ekonomikos atgaivinimą, reikia išmaniai taikyti gerąją praktiką, kuri paskatintų veiklą. Mes e, tokias galimybės galima, galime mm, užsitikrinti per komisijos rekomendacijas dėl ekonominės ir socialinės sutybės narės turėtų įgyventinti e, rekomendacijas kaip galima veiksmingiau ir tai neturėtų būti įvertinama kaip papildomi kaštai, bet kaip ilgalaikės investicijos. Kitas dalykas - jaunimo nedarbas, kaip galima greičiau įgyvendinti e, jaunimo nedarbo iniciatyvą. Mes taip pat remiame e, mobilumą E, tarptautiniu mastu ir eures e, portalo naudojimą platesnį. Taip pat reikia geriau e, finansuoti smulkės ir vidutinės įmonės, kad mes galėtume grįžti prie augimo ir užimtumo Europoje. E, galvojant apie ekonominį valdymą ES, aš įsivaizduoju nu, nuolatinį ekonominį dialogą su įvairiusiomis institucijomis, tiek ES, tiek nacionaliniu mastu, bet taip pat reikia įtraukti visus socialinius partnerius. Jie turi būti neatskiriama Europos semestro dalis tam, kad būtų galima užtikrinti, būtų galima užtikrinti demokratinę kontrolę. E, baigdama noriu pasakyti, kad šiandieną reikėtų užkirsti kelią o netaikyti gydimo priemonės e, tai situacijai, su kuria mes šiandieną susiturėme. Ekonomikos valdymas e, e, yra susijęs su ekonominiais ir socialiniais dalykais ir mes apie tai turime galvoti, reikia tokiu būdu galvoti, kaip grįžti prie uh, užimtumo ir socialinės apsaugos, tok, uh, tai leis mums užtikrinti saugę, sveiką visuomenę ir ekonominį klestėjimą. Aš jums tai norėjau pasakyti šiandieną, dabar esu pasirengusi keisti su jumis e, nuomonėmis dėl šios uh, mano nuomonės projekto ir e, tikrai e, sveikinsiu bet kokius pasiūlymus, kurie galėtų pagerinti šį dokumentą. Shadow, uh... Ačiū, dabar suteiksiu žodį šešėliniai mm, pranešėjai iš socialdemokratų grupės Sergio Gutierrez Prieto. Ačiū labadiena visiems ir taip pat ačiū pranešėjai už puikiai parengtą pranešimą ir už situacijos vertinimą pritariu jos išsakytoms mintims. Tai labai svarbus pranešimas, ypač kadencijos pradžioje, nes reikia užtikrinti tinkamą ekonominio valdymo mechanizmų veikimą. Nes jeigu Kadencijos pradžioje kalbėjome apie šešių iniciatyvų paketus, dabar matome, kaip reikia koordinuoti makroekonominės iniciatyvas bei jų poveikį užimtumui ir socialiniai politikai. Taigi koordina, e, toks koordinavimas yra būtinas, vykdant ekonominę politiką, reikia atsižvelgti į užimtumą ir jeigu kažkas neveikia, koreguoti situaciją nedelsant norime, kad šis pranešimas būtų ne tik tai nuomonės išsakymas, ban reikia e, užimtumo ir socialinius klausimus pakelti į tą patį lygį, kaip ir ekonominius klausimus ir vadovautis 50 taisyklę. Būtent, kad šio komiteto nuomonė būtų tiek pat svarbi, kaip ir ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto nuomonė turime suvokti, kad koordinavimo mechanizmai, kuriuos pradėjome taikyti prieš keliarius metus, turėjo keletą pagrindinių tikslų. Pirmiausia, pasiekti Europą 2020 tikslų, o mes nuo tų tikslų esame labai toli dėl to, kad pritaikytos priemonės šlugo. Nepavyko užtikrinti ekonominio augimo, nepavyko sumažinti socialinės atsikirties ir socialinės neligybės. Taigi reikia peržiūrėti visus mechanizmus ir čia galima nemažai nuveikti. Pavyzdžiui, renkti Ekon ir Esko bendrus posėdžius, bet dar ir tam, kad kad e, visų komitetų nuomonės taptų vienodai svarbios, nes e, šie klausimai yra susiję. Socialiniai rodikliai labai svarbus vertinant ekonominės priemonės, kurias tvirtina e, valstybės narės. Reikia, kad tos ekonominės priemonės būtų tvirtos, būtų nuoseklios ir kad turėtų teigiamą poveikį valstybės narėms. Nes jeigu viena valstybė narė nepasiekia tikslų tam tikroje srityje, sakykime, privati skola, užimtumas ar taip toliau, e, tai turi poveikį visoms šalims. Jeigu nedarbas siekia 25 procentus, jeigu kiti socialiniai rodikliai katastrofiški, tai tuomet matome, koks yra poveikis. Neįmanoma nei stebėsena, nei tinkamas įvertinimas ir ES institucijos negali sekti situacijos. Visą tai reikia ištaisyti. Taip pat reikia peržiūrėti parlamentinę stebėseną nes tikrai nepavyks užtikrinti lygybės, jeigu parlamentui nebus suteiktas tinkamas veikmuo priimant sprendimus, kurie turi tiesioginį poveikį ES piliečiams. Taigi visos trys ES institucijos taryba, komisija ir parlamentas turėtų būti vienodai svarbios dėl to, kad priimama, priimami svarbus sprendimai. Jeigu Europos parlamento nuomonė nėra uh, privaloma, tai yra tik pataramo pobūdžio nuomonė, tai nėra gerai. Lygiai taip pat dėl nacionalinių parlamentų. Reikia koordinuoti situaciją, reikia, kad e, valstybių narių biudžeto projektai turėtų būti būtų siunčiami Europos institucijoms, kad institucijos galėtų jos įvertinti. Tačiau nacionaliniai biudžetai net nesvarstomi institucijose. Institucijos net negali pateikti rekomendacijų, kaip formuoti vienos ar kitos srities biudžetą, pavyzdžiui, kiek skirti švietimui, kiek skirti užimtumui ir taip toliau mes jokių būdų nenorime per daug kištis, tačiau mes atstovavome ES piliečiams ir dėl to turime turėti savo svarų balsą priimant svarbius politinius sprendimus. Taigi ekonomikos politikoje taip pat reiktų palikti vietos pilietinės visuomenės dalyvavimui, socialinių partijų dalyvavimui, nes dabar jie nėra įtraukiami į sprendimo prieimimą. Uh, Ir jeigu jie neįtraukiami sprendimų prieimimą, tai tuomet atsiveria visi keliai populistams. Ir neturime siekti, kad visuomenė aklai pritartų mūsų sprendimams. Reikalingas dialogas, reikalingas piliečių dalyvavimas sprendimų prieimime. Manau, kad galėtume dirbti šio pagrindu. Labai džiaugiuosi parengtų pranešimų ir manau, kad visi kartu galėsime nemažai nuveikti šioje srityje ir ištaisyti praeities klaidas. Ačiū. Thank you, <clears throat> Mr. Krasnodebski. From... Ačiū, panas Krasnodebski iš ACR. E, dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Dziękuję pani poseł. Ačiū, pirmininkė. Ačiū, ačiū už šį projektą. Jūs e, daug minčių įdomių pateikėte, ypač antrojoje dalyje. Mes tam pritarėme. Aš asmeniškai bent jau pritariu. Kita vertus, man e, kyla tam tikrų klausimų dėl pirmosios jūsų nuomonės dalies. Pirmajame punkte jūs kalbate apie pozityvų koordinavimo proceso vertinimą ekonominės politikos kontekste. Manau, kad visi sutinkame su tuo, jog augimas yra tik ateities tolimos dalykas mūsų ekonomikoje. mes turėtume neigiamai vertinti tam tikrą veiklą ir tai turėtų atsispindėti jūsų nuomonėje. Mes taip pat ne visi manome, e, kad yra automatiškas ryšys ar koreliacija tarp koordinavimo Europos lygmenių ir ekonomikos augimo. Manau, kad Tai labai svarbu. Tiksliau labai svarbu yra akcentuoti tai, e, ką jūs minite antrajame punkte. E, kitaip tariant, įvertinti mūsų priemonių rinkinio veiksmingumą, tų, kurias naudojame iki šiol. Grįžtų prie to, ką sakė anksti, anksčiau kalbės kolega ir e, ką jūs minite dešimtame punkte. Europos semestro gilinimas. E, bet tai susijęs su demokratinė kontrolė, o kitaip tariant demokratijos deficitu. Manau, kad mes neturėtume, turėtume ne tik stiprinti koordinavimo mechanizmus ES lygmenių, nes tai susilpnins nacionalinius parlamentus. Mes komitete užsimame socialinėmis teisėmis ir turime už, nepri, nepamiršti, kad būtent nacionaliniai parlamentai yra tie žmonės, kurių reikia rinkėjams. Biudžeto klausimai yra svarbus. Jeigu mes į Europos lygmenį perkelsime tuos dalykus, tai tik tai demokratinio deficito uh, apraiškos padidės. Aš suprantu, kad ką jūs sakote, kad ES turi e, prisidėti prie ekonominės valdysenos koordinavimo, tačiau nemanau, kad mūsų dalyvavimas kaip nors galėtų panaikinti atsiradusi demokratinį deficitą. E, kita vertus, nereikėtų kalbėti apie Europos semestro gilinimą ar stiprinimą, o e, naudoti veiksmingai, bet ribotai. Ačiū ponui Krasnodemski. Demski Letornes. Aldė. Šeširnė pranešė. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti nuomonės referentai už labai gerą darbą parengtą, teisingai sudėti akcentai dėl ekonominės valdysenos, visiškai pritariu nuomonės rengėjai, kad e, mes turime toliau dirbti pasinaudodami ekonominė valdymo mm, struktūra, e, tęsti ekonominės konsultacijas, pritariu mintims dėl Europos semestro, šalių rekomendacijų ir e, geresnį MVI finansavimą. Dėl, dėl geresnio MVI finansavimo. Taip pat pritariu e, pranešėjos nuomonė dėl glaudesnio dialogo tarp valstybių narių ir komisijos tokiu būdu padedant demokratijos, e, demokratinę atskaitomybę. Mūsų užimtumo komiteto vaidmuo e, akcentuoti užimtumo elementą nuomonėje. Ir mano nuomonė, mūsų komiteto komiteto darbo tvarkė yra vienas elementas, kad darbo tvarkė svarbesnis negu kiti, tai yra darbo vietų kūrimas. Jeigu mes norime kurti darbo vietas Europoje, tai kaip, kad sako nuomonės rengėja, turime stiprinti, tęsti ekonominį konsolidavimą. Pasitikėjimas ekonomika yra pagrindas privačioms investicijoms. Uh, Tai yra pagrindas naujų vietų darbo kūrimui daugeliu europiečių, kurie dėje neturi darbo. Tai atsispindi nuomonė ir aš tai labai vertinu. E, apskritai esu labai patenkinta tuo, ką matau projekte. Galbūt atsiųsiu keletą pakeitimų dėl ekonominio konsolidavimo darbo vietų kūrimui ir MVI vaidmens E, kuriant darbo vietas. Ačiū. Thank you. Uh, I can't see... Inez Zuber, guo atstovė, atrodo neatvyko. Tuomet Kavana, žaliųjų atstovė. Ačiū. Pa, ponia Vana. Uh, Dėl žaliųjų mes kritiškai žiūrime tiek į formuluotės, tiek į požiūrį. Dėl to, kaip kad sakė kai kurie kolegos, analizė nėra visiškai realistinė. Pirmoji pastraipa kalbam apie ekonominės valdysenos sistemą, kuri prisideda prie įtraukiamojo tvaraus saugimo dalykus, bet jeigu pasižiūrėsime į tai, kaip iš tikrųjų yra Gal reikia kalbėti apie tikslus, e, ar gal jūs kalbate apie tai, bet tada reikia aiškiai suformuluoti viską. Be to yra ir kitų formuluočių, kurios nespindi mūsų užmojų siekių komitete ar kitose dokumentuose išreikštų. Mes kalbam apie tvarų augimą ir kokybiškas darbo vietas ir to nėra jūsų nuomonėje. Kalbate tik tai apie darbo vietas ir augimą, bet nėra tam tikrų pažyminių, kurie apibūdintų, ko, kokio, kokių tų dalykų mes norime. Mes norime daugiau, negu tik tai būti, pavyzdžiui, konkurencingi. Ir norime, kad Europos 2020 tikslams būtų daugiau dėmesio kova su klimato kaita, su skurdu, lygios galimybės visa tai turi būti aiškiai išdėstę. Minėtos buvo struktūrinės problemos, bet reikia socialinių investicijų, investicijų į viešo, viešasias paslaugas bei struktūrinių reformų, e, kurias reikia toliau įgyvendinti. Ne viskas ir su jie su liberalizavimu tolesniu. Reikia sukurti tvarias e, socialinės apsaugos sistemas valstybėse narėse, kad būtų galima kovoti su nelikybė ir skurdu. Dėl socialinių rodiklių reikia taip pat sustiprinti šią pastraipą, nes tai yra vienas iš svarbiausių elementų. Labai e, gerai, kad minimas keitimasis gerąją praktiką, bet nepamirškime vietos ir regionių partnerių. Kadangi tai yra vieta, kur bus siekiama Europos 2020 tikslų ir keičiamasi pažangąją praktiką. Mums svarbiausių dalykų nėra toje nuomonėje, kaip kad kalbėjo kolegos, pavyzdžiui, demokratinė atskaitomumo, socialinių partnerių traukimas į e, Europos semestrą ir pilietinės visuomenės atstovų. Vakar kalbėjome apie metinio augimo apžvalgą, vyko išsami diskusija ir komisija pažadėjo labiau įtraukti pilietinę visuomenę į Europos semestrą ir parengti gairias atitinkamas. Mes e, raginame parengti tokias e, gairias ir iki 30 sausio parengsime savo pakeitimus. Thank you, uh, Laura Agia. Ačiū, Laura Agia iš FTD. Presidente, eh, grazie al. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegė už analizę. Bet nu, penkių žvaigždučių judėjimas norėtumėm išsakyti tam tikrą kritiką ir norime paprašyti kai kurių paaiškinimų. Visų pirma, noriu e, vis tik tai pasakyti, kad ekonominė valdysena jeigu kalbama tik tai apie jos svarbą, tai yra nesubalansuotas teiginys. Ekonominė valdysena kartais veikia kaip tramdomieji marškiniai kai kuriuose valstybėse narėse ir ne visuomet leidžia tinkamai e, plėtotis ir aukti, kartais yra e, disbalansas sukūriamas ir dar tik tai didėja mm, socialinės problemos. E, socialinės reformos, mm, biudžeto numatymas tam tai yra gerai, bet geriau būtų vis tik tai įtraukti socialinius partnerius tinkamai. Ir kartais atrodo, kad pamirštamas yra realių žmonių gyvenimas, realios gyvenimo sąlygos. Labai svarbu yra kalbėti apie jaunimo nedarbą, bet manau, kad taip pat turime kalbėti apie ir kitokio tipo nedarbą. Ne vien tik jaunimo nedarbas yra nepaprastai aktuolus klausimas. Jei pažvelgtų pažvelgtumėm plačiau, pavyzdžiui, ilgalaikį nedarbą, tai dar labiau neraminanti problema, ypač teisėjant tai su pastarųjų metų krize. Kalbant apie mm, jaunimo nedarbo problemos sprendimą, e, labai daug svarbiau yra žiūrėti į darbo vietų kūrimą, kūrybingumo skatinimą ir MVI vaidmens stiprinimam. Tačiau, kai kalbame apie EIB, dažnai mm, pamirštama, kad EIB dažniau finansuoja ne e, MVI, o stambes struktūras, stambi infrastruktūrą ir projektus. Uh, Toliau kalbama apie judumą, judumą per sieną. Tai gerai, tačiau galbūt tai atsiveriančios galimybės žmonėms judėti, tačiau. Ir e, dar, kaip sakoma, yra daug laisvų darbo vietų Europoje. Gerai, siūskime jaunimą ten, tačiau kada mes pradėsime kurti darbo vietas savo valstybėse? Mm, pavyzdžiui, jeigu valstybė valstybėje krizė nepaprastai didelė, tai ji tampa tiesiog tuščia vieta ir reikia galvoti apie tai, kaip sukurti darbo vietas vietoje valstybėje, kaip didinti galimybės dirbti žmonėms ten. Reik, judumas gerai, bet reikia galvoti apie tai, kaip kurti darbo vietas vietoje, nes kai kurios Europos vietos tiesiog virs dikumomis, tuš, tai bus tik tai tuščios vietos, kur nebebus žmonių, nebebus darbo, nebebus darbo vietų. Sakoma, kad reikėtų visų pirma galvoti apie prevenciją, paskui apie gydimą, tačiau dėje Šiuo atveju mes matome tokią situaciją, kurią pavadinčiau labai rimta lyga ir jeigu mes norime kažką realiai padaryti, turime galvoti apie gydimo priemonės. Matome, kad yra sergančių valstybių ir reikia ieškoti tos lygos gydimo priemonių. Tai visiškai aišku. Visų pirma, reikia pažiūrėti, kad kiekvienas vaikas Europoje ir gyvenanti žemiaus skurdo ribos turėtų ką valgyti. Mes turime žiūrėti, kaip išspręsti e, realią skurdo problemą. Taigi mes turime ieškoti gydimo priemonių. Uh, Ačiū, dabar žodį vėl suteiksiu poniai Sander jei pageidaujate išsakyti kokių tai minčių dėl to, kas buvo kolegų pasakyta, prašom žodis jums. Ačiū pirmininkė, dėkoju, mėly kolegos, už jūsų labai pozityvius indėlius. Um, tikiuosi, kad turėsime galimybių tęsti savo keitimąsi nuomonėmis dėl įvairių punktų. Mm, pavyzdžiui, demokratinis legitimumas, e, dialogas, Europos semestras, e, mm, ar reikia stiprinti kažkurios elementus, ar reikia kažką tobulinti e, mūsų tekste. Aš manau, kad mes tikrai turėsime dar tolesnių progų pasitarti, padiskutuoti tarpusavėje. Ir apibendrinant, norėčiau dar truputėlį dėl darbo atvarkės. Mes e, taip žinome, kad komisijoje atsiprašau, ekonomikos reikalų komitete šiek tiek atidėti terminai, šiek tiek pailginti terminai, taigi ir mums liks šiek tiek daugiau laiko savo komitete pasitarti šiais klausimais, padirbėti. Dar pasiderinsiu su sekretoriato užimtumo komitetu, ar, ar bus dar papildoma kokia galimybė mums susėsti, pasitarti, kas nebuvo iš pradžių numatyta. Man atrodo, kad tikrai būtų įdomu mums visiems dar sugrįžti prie šių klausimų. Tiesiog noriu pasakyti, kad pakeitimo pateikimo terminas yra sausio 30 diena nustatyta, tačiau žinoma, aš visuomet esu jūsų nuožiūroje, jeigu reikėtų jums, norėtumėt kažką aptarti su manim dvišalių pagrindu, aš visuomet uh, esu pasiryžusi su jumis e, diskutuoti. Dėkuoju jums dar kartą. Labai ačiū. Taigi, pakeitimo pakei, pateikimo terminas tikrai yra sausio 30 diena. Užimtumo komitete ketinama tvirtinti šį dokumentą vasario 26 dieną. Jei bus kokių pakeitimų, aišku, apie tai pranešime jums. Po 3.15 mes pradedame antrą šio posėdžio dalį, o dabar dėkoju visiems už dalyvavimą ir diskusijas. Taigi, po 3.15 susirenkame vėl čia.